Gerbiami kolegos, ankstų rugsėjo pirmosios rytą prieš 75 metus prasidėjo antrasis pasaulinis karas e, nacistiniai Vokietijai užpuolus kaiminę Lenkiją. Kilo tiesiog pasaulinis gaisras, dėl to varomas e, katastrofiškos ideologijos, lėmęs baisius padarinius, pražudęs daugybę žmonių ir valstybių. Buvo siekiama išnaudoti kai kurias šalis, kai kurias tautas visiškai išnaikinti, mėginta siekti radikalių e, permainų ir visą tai lėmė tiesiog totalinį karą. Vėliau buvo pasirašytas Stalino ir Hitlerio paktas. Dėl to Lenkija užpuolė netgi dvi armijos, dvi kariuomenės. Rusija užpuolė Lenkiją, taip sukeldama didžiulį e, siaubą šioje šalyje ir 60 milijonų aukų pareikalavo šis karas. Mūšio laukuose žmonės e, tiesiog mirdavo badu ir senyvo amžiaus žmonės, ir moteris, ir vaikai žudyti sistemingai, gujami iš savo namų, turėjo mirti klaikę mirtimi tiesiog gatvėse, visa, visur, kur plitėjo um, katastrofiški padariniai, e, vaizdai, žmonės buvo varomi, genami į dujų karomas, dujų kameras. Ir buvo sistemingai taip pat žudomi ir Romai, ir Sinti. Ir iki šiol iš tiesų reikia suvokti aiškiai tą žiaurumą šių veiksmų. Nes yra žmonių, kurie galvoja, kad štai praėjus 75 metams po visų šių įvykių galima būtų kai ką ir užmiršti jau ir net nebemėginti prisiminti. Tačiau šis karas ir jo poveikis buvo didžiulis. Vienas iš rezultatų to karo buvo, kad tos kartos, kurios patyrė ir pirmąjį, ir antrąjį pasaulinį karus, suprato, kad reikia imtis veiksmų, kad tai nepasikartotų. Tarp valstybinis tarp nacionalinis bendradarbiavimas įvairių tautų, negalvojant apie tiesiog fizinės, ekonominės sienas, religinės sienas, buvo užmėgstas ir dėl to buvo sukurta šiandieninė Europa, tokia, kokią mes ją turime. Ir kaip tik ir ši parlamentaro asamblėja irgi yra tos pačios valios rezultatas, padarinys. Europos tautų atstovai išrinkti, laisva valia čia susirinkę ir mūsų parlamente yra atstovaujamos atstovaujama įvairioms religijoms, įvairioms rasėms, įvairiems politiniams įsitikinimams. Čia yra atstovų iš įvairiausių kultūrų ir tautų ir visus juos vienyje bendra valia, kad negali visą tai pasikartoti, kas vyko per antrąjį pasaulinį karą. Ir po viso to, kas vyko Europos istorijoje, manau, asmeniškai irgi galiu pasakyti, kad kas kartą tiesiog pribloškia tai, kai atėjus į plenarinę sesijos salę, galiu matyti tokį laisvos valios formavimą Europoje. Tai reiškia, kad mes sėkmingai e, perkopėme per tos karo padarinius, mes sėkmingai panaikinome e, mūsų skyrusias sienas, Pagaliau dirbame ir gyvename vieningoje Europoje. Ir Europos susivienimo projektas ir dėja tikrai mums gali padėti išvengti tokios pačios žmonijos katastrofos dar kartą. Be abejo, ponios ir ponai, garantijų tam nėra. Karo neištrynėme iš mūsų pasaulio lyg, už, lyg, lyg pamoja kokią burtų lasdelę. Gali būti taip, kad bus siekiama grįžti prie to paties, tačiau egzistuoja tam tikros struktūros, kurios neleidžia e, to padaryti. Tačiau jeigu tos struktūros bus pakirstos, tuomet e, rasinis nepakantumas ir kiti baisūs veiksniai gali sukelti tikrai baisių padarinių. Ir yra daug žmonių Europoje, kurie ir dabar baiminasi, kad gali kilti baisinis karas. Čia pat vietoje. Taigi turime būti budrus ir akilai stebėti situaciją. Nes gyventi laisvėje, ponios ir ponai, yra didžiulė privilegija taip pat ir mano kartos būtent žmonėms. Mes tai aiškiai suvokiame. Aš priklausau tai kartai, kuri gimė jau po karo Ir individualios kalties prisimti negalime, tačiau individuali atsakomybė, kiekvieno asmen, asmeniškai atsakomybė vis dėlto egzistuoja. Mes žinome, kad taika, pakantumas, pagarba įmanomi ir bus paveikus tik tada, kai bus ne tik užfiksuoti kur nors popieriuje, bet taip pat gyvendinami ir praktiškai kasdieną. Šio parlamento didžiausia stiprybė yra tai, kad mes kasdieną būtent tai ir darome. Taigi Europos parlamentui tenka ypatinga atsakomybė. Aiškiai suvokti, kad taika, tolerancija, solidarumas kasdieną turi būti ginami iš naujo, kadangi kasdieną šiems dalykams ir vėl kyla grėsmė. Ir tokiam daugia nacionalinėme parlamente smagu, kad esame susirinkę tam, kad gintume taiką, tai nėra vienintelė priemonė tai daryti, bet viena iš labai veiksmingų priemonių. Ir manyčiau, viena iš mūsų svarbesnių užduočių ateičiai bus būtent kurti toliau taiką. Tai yra tiesiog aukščiausias mūsų pašaukimas. Dėkoju. Dėkoju, ponios ir ponai. Dabar trumpai prašysiu jūsų dėmesio, grįžtame vėl į realybę, į mūsų kasdienį darbą. Taigi, štai kokie pranešimai. Ir vėl e, šiandieną plenarinėje sasė, plenarinių posėdžių sa, salėje E, daroma 360 laipsnių nuotrauka. Taigi tuo momentu, kai kamera bus nukreipta į jūs, žvelkite į ją ir kiek įmanoma jau pasišypsokite, kadangi vis dėlto publikuosime tas nuotraukas. Tiesiog sekite fotografo asistento žvilgsnį, jis jau parodys kokį nors ženklą, kai kamera bus nukreipta būtent į jūs. Kur asistentas fotografo? Štai. Taigi, ponas e, šviesiu mėgstiniu jums e, pamojuos, tuomet žinosite, kad reikia šipsotis. Iki pat balsavimo pabaigos e, fotoaparatas bus salėje. Ir dar čia parašyta, nelieskite fotoaparato palikdami salę, išeidami iš salės. Nežinau, kodėl tai būtina buvo parašyti, bet mano instrukcijose tai nurodyta. Nelieskite fotoaparato. Nuotraukos pasirodys e, Europos parlamento tinklalapyje ir taip pat galėsite net ir jūs naudotis e, tą nuotrauką savo e, komunikavimo su rinkėjais ir su plačiaja viešuomenė tikslams. Taigi dar kartą primenu, kai kamerą žiūrės, jūs šypsokitės.